galimybė. Labai svarbu siekti, kad makroprudencinė politika būtų suderinta ES mastu ir ESRB galėtų geriau įgyvendinti, įvykdyti savo įgaliojimus. E, pakeitimai įtraukti mano nuomonės projektą yra nukreipti iš tai į tuos mano minėtus aspektus. Ir nors artimas e, Europos centrinio banko, taip pat SRB bendradarbiavimas, e, taip pat e, keitimasis informacija yra būtina siekiant pagerinti SRB galimybės veiksmingai nustatyti, analizuoti ir stebėti sąjungos masto sisteminės rizikas. Vis dėlto SRB autonomija ir matomumas privalo būti saugomas Tačiau atžvilgiu atskaitomybė, skaidrumas ir nepriklausomybė turėtų būti užtikrinama. Ir SRB e, sekretariato vadovų užduotis turėtų būti aiškiai išdėstytos ir patikslintos. SRB sekretariato vadovo paskirimas turėtų būti vykdomas remiantis skaidrę, atvirą procedūrą, Europos parlamentas ir taryba turi būti e, detaliai informuoti apie tuos procesus. Pirmasis vicepirmininkas turėtų būti skiriamas skaidriai, laikantis sustarimo tarp eurozono šalių vyriausybių vadovų ir konsultuojantis su Europos parlamentu. Jis būtų skiriamas penkerių metų laikotarpiai pat e, būtų veiksmingai, efektyviai atstovaujamos valstybės narės, ESRB e, valdybos narių skirimas turėtų atitikti e, teisės viršinybės principą, skaidrumas, atskaitomybė ir demokratija yra būtini principai siekiant tvarių ir patikimų finansinių sistemų Ypač jeigu ES nori veiksmingai užkirsti kelią ir švelninti sisteminės rizikas ir taip pat užtikrinti e, subalansuotą e, plėtrą ES. Ačiū labai. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjų už nuomonės projektą. Tikrai palaikau jūsų darbą, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą. Mes visada pasisakome už tai, kad SRB e, turi dirbti veiksmingiau, autonomija, veiksmingumas, visa tai yra labai svarbus faktoriai siekiant stabilumo eurozonoje. Vis dėlto turiu du klausimus, kuriuos norėčiau pateikti pranešėjui. Norėčiau paklausti, kodėl 12 punkte buvo išbrauktas Centrinio banko e, priežiūros valdybos e, pirmininkas ir, kaip suprantu, ekon komitetas e, rugsėjo gale balsuos dėl to. Norėčiau paklausti pranešėją, kodėl pakeitimus dėl dokumento galima teikti E, tokį trumpą laiką, galbūt būtų galima šiek tiek atidėti e, tą galutinį terminą. Ačiū pranešiau už jo darbą, dėkoju. Pone Dėlvo, norėčiau padėkoti ponui Krisogonos už nuomonės projektą ir aš pasisakau Velin Regner vardu. Aš taip pat norėčiau mm, padėkoti už bandymus e, siekti didesnio skaidrumo, nepriklausomybės SRB atveju. Na ir kolegė Evelin prašė pasakyti štai, ką kalbant apie valdybos sudėtį, e, svarbu kalbėti apie socialinių partnerių įtraugimą. Reikia stiprinti tą elementą. Kolegės nuomonė tai yra itin svarbu makroekonominių netitikimų stebėsena ES reikalauja, kad atitinkami dalyviai dalyvautų stebėsenos procesuose. Ir ypač tai svarbu kalbant apie finansinių krizių suvaldymą ir turėjome nie profsąjungas, vartotojų organizacijas, manoma, kad e SRB valdybos nariais jų atstovai turėtų tapti. Tai padėtų užtikrinti pusiausvirą. Dabar dėl Europos parlamento pozicijos norėtume be abejo ją sustiprinti. Toks yra ir pranešimo projekto, projekto tikslas. Ir parlamentas turėtų turėti tokias pat įgaliojimus kaip taryba, kaip komisija ir jis turėtų turėti galimybę um, užsakyti SRB atliekamus tyrimus. Dar vienas svarbus elementas. Mes taip pat turėtume siekti lyčių pusiausvėros valdyboje, vyrų ir moterų pusiausvėros. Ir puikiai suprantame, kad tai bus sudėtinga, ypač jeigu ten bus tik centrinių bankų vadovai toje valdyboje. Tad sudėtinga be abejo tos pusiausvėros bus pasiekti, tačiau bent jau turėtume pabandyti žengti to link. Ačiū. Dėkoju. Matau, kad kol kas žodžių daugiau niekas neprašo. Galbūt komisija norėtų kažką pridurti. Panašu, kad ne. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 22. -osios būtų, be abejo, tą terminą galima pat, pa, pa, pa, pratesti, jeigu jau yra toks pageidavimas iki 29-osios galbūt. Vieną papildomą savaitę dar suteiktume. Taigi, gegužės 29-oji vidurdienis. Ačiū. Point... Siūlyčiau pereiti prie 17 punkto. Nuomonės projekto apsvarstymas investicinių įmonių e, prudencinės priežiūros elementai. Ponas Krisogonas, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos. Investicinės įmonės vaidina svarbų vaidmenį e, užtikrinant, e, kad e, investicijos rautai tinkamai Mm, keliautų po Europos Sąjungą. E, taip pat yra vykdomas rizikos valdymas, kapitalo skirstimas. Manau, kad prudensinė griežta priežiūra yra labai svarbi, kalbant apie tas e, sąlygas, pagal kurias finansinės institucijos gali teikti e, paslaugas ES. Dauguma tokių režimų ES yra m, mm, paremti tarptautinių reguliavimo standartų pakeitimais, tačiau tie standartai skirti didelėms bankinėms grupėms ir panašu, kad ne visai atitinka tą specifinę riziką, kuri yra būdinga tai įvairaus pobūdžio investicinių įmonių veiklai. Dabartinis direktyvos pasiūlymas siekia e, spręsti tuos jautrius klausimus ir rizikas būdingas investicinėms įmonėms, atsižvelgiant į tam tikrus prudencinius aspektus ir tas pasiūlymas, kurį traukiu į nuomonės projektą, siekia mm, labiau plėtoti štai šios aspektus. Skaidrinti, skai, didinti skaidrumą, kalbant apie ataskaitų teikimą investicinėse įmonėse. Antras punktas - bausmių sugriežtinimas, ir minėtas bausmės, kurios gali taikyti kompetitingos institucijos tokiams įmonėms, jeigu jos nesilaiko savo įsipareigojimų. Konkrečiai siūlyčiau ne tik didinti finansinės nuobaudas, tačiau ir toms įmonėms, kurios buvo nubaustos e, paskelbti apie sankcijas savo įmonės svetainėje ir ne tik priežiūros institucijos svetainėse. Taip pat pateikiau keletą pasiūlymų dėl pakeitimų, e, dėl geresnio užmokesčio politikos reguliavimo. Ir kintamoji dalis galėtų siekti 50 procentų fiksuotos dalies. Dar vienas svarbus punktas yra 29 pasiūlymo straipsnis. Aš manau, kad investicinė įmonė kuri gauna naudą iš neįprastos finansinės paramos, neturėtų turėti teisės mm, mokėti kintamojo atlygio. Laukiu jūsų pasiūlymų dėl pakeitimų ir be abejo norėčiau mm, tinkamai padirbėti su šešėliniais pranešėjais. Ačiū, ponė Delvo. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad bendraja prasme Mes džiaugiamės komisijos parengtų pasiūlymų. Ir taip, tai yra itin techninis failas, techninis dokumentų rinkinys. Palaikome jo tikslus, manau, kad mums reikia stiprios kapitalo rinkos, siekiant skatinti investicijas ES ir atsižvelgiant į Brexitą, be abejo, norime pritraukti investicijų įmonės į ES. Europos bankininkystės įstaiga e, yra apskaičiavusi, kad Europos investicijų įmonės, kurios Junktinėje karalystėje kontroliuoja 80 procentų mm, viso tokių investicinių įmonių turto turimo Europos Sąjungoje, tad tai yra svarbus elementas. Žinome, kad investicinės įmonės yra kiek kitokio pobūdžio įstaigos nei bankai jos konkuruoja su, su kredito įmonėmis, e, tačiau jos e, neteikia paskolų e, ar neteikia kitų bankinių paskolų. Ir dauguma jų dirba mm, remdamosi įvairiamis teisinėmis išimtimis. Tad EBA Europos bankų įstaiga yra nustačiusi 11 skirtingų e, tokių įmonių tipų, o pasiūlyme yra tik trys tokie tipai numatyti. E, pirmoji klasė tai didelės, e, didelės įmonės, antroji klasė investicinės įmonės, E, yra mažiau sisteminės, tačiau jos vis tiek turi atitikti šio reglamento reikalavimus, kurie yra įtin techniniai. Ir trečioji klasė tai yra nedidelės investicinės įmonės, jos neprivalo laikytis kapitalo reikalavimo. Na ir pranešėjas siūlo pakeitimus susijusius su skaidrumu. Kitais aspektais čia galiu jį palaikyti. Kalba apie tai, kad svarbu um, sugriežtinti baudas Na, čia dar norėčiau pasitikslinti, ar jos ir taip nėra per daug mm, aukštos. Man atrodo, kad jau ir taip jos yra gana nemažos. Taip pat yra kalbama apie griežtesnį atlygio reguliavimą. Ir šiuo atžvilgiu nesu dar pasirengusi diskusijams, nes norėčiau pasigilinti, ar kalbant apie mm, e, suinteresuotų šalių um, atlygį, E, ar e, tai liečia būtent e, visus tris visus tris įmonių tipus ar ne, tad galbūt pranešėjas dar duos laiko į tai pasigilinti. Tad ačiū dar trumpai dariau paminėti, kad Ekon pirmą kartą keisis nuomonėmis dėl šio dokumentų rinkinio rytoj ir Ekon pranešėjas norėtų kuo sparčiau viską atlikti, tačiau nesu tikra, ar pavyks ekon komitetui tai padaryti, nes man atrodo, kad reikia daug daugiau informacijos dėl skirtingų investicinių įmonių tipų. Ačiū. Matau, kad daugiau žodžio niekas neprašo. Galbūt komisija norėtų kažką pasakyti, panašu, kad ne. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 29 vidurdienio. Jeigu įmanoma, galbūt ir šiek tiek ilgiau būtų galima tai daryti. Pirmininkas, na, sekretariatas pasižiūrės, ar bus įmanoma tai padaryti. Kol kas 29-oji, o jeigu bus įmanoma, pratesime tą terminą. At... Gerai. Dabar periname prie 18 punkto pranešimo projekto svarstymas. Teisės aktai taikytini e, skundų priskirimo trečiosiam šalims, e, e, po, poveikio trečiosiam šalims. Kol kas tekstas parengtas tik anglų kalba, bet tikiuosi, kad vis tiek galime jį aptarti. Komisijos pasiūlyme yra 15 e, straipsnių, e, kurie atitinka Roma 1 ir Roma 2 reglamentus. Būtent šie straipsniai įtraukti į komisijos pasiūlymą ir nekalbama apie tuos e, straipsnius, kurie buvo tiesiog nukopijuoti iš dviejų minėtų reglamentų. pranešimo projekte siekiama užtikrinti aukštą skaidrumo ir nuspėjimumo lygį. Taip pat e, siūloma, kad e, priskirimas vyktų taikant kolektyvinę procedūrą ir kad e, būtent jis nepatektų į siūlomą reglamento taikymo sritį. 2015 metų 848 reglamentas dėl nemokumo procedūrų jau numato taisyklės susijusias su taikytinos teisės klausimais. Taip pat e, pasiūlyme norime užtikrinti, kad e, būtų taikomas e, tik Romos vienas reglamentas skolininkams ir tarpininkams ir norima uh, į šį reglamentą neįtraukti minėtų trečiųjų šalių, kurioms taikomas tik Roma 1 reglamentas. Ar nariai turi kokiu nors pastabų? Pone Delvo, prašom. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Skaičiau pasiūlymą ir manau, aš nesu ekspertė šio klausimu, žinoma, bet Džiaugiuosi komiteto norus kurti teisinius pagrindus, siekiant sustiprinti teisinę sistemą. Tačiau aš apgailestauju, jeigu teisingai esu informata, ne viena vartotojų asociacija nedalyvavo e, viešose konsultacijose. Tai reikėtų padaryti. Atleiskite man, bet aš turiu daugiau klausimų negu komentarų. Pone pirmininkė, jūs kaip pranešėjas pasiūlėte debitorius netaik, debitoriams netaikyti, e, skolininkams netaikyti šio, šio nuostatų veikimo. Toks pirmas klausimas. Antras klausimas dėl trečio pakeitimo. Jis išplečia taikymos sritį reglamento įtraukiant sutarčių perdavimą. Jeigu teisingai suprantu, taip. Romos pirmojo reglamento veikimą susiauriname tokiu būdu. Ir kitas klausimas, dėl kokių priežasčių komisija e, numato išimti pavartimui vertybiniais popieriais ir koks čia būtų lankstumas šiuo atveju. Tokie būtų mano klausimai. Būčiau labai laiminga išgirdusi atsakymus. Uh, Ar komisija norėtų pakomentuoti? Yes, Taip, ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad tik atvykau ir girdėjau tik paskutinį klausimą. The last question was on uh, secure. Uh, pourquoi une exception pour les... Pavertimas artinių popieriais. Kodėl reikia daugiau lankstumo tokiuose situacijose? Pirmas klausimas buvo dėl pasiūlymo pranešėjo netaikyti skolinkams reglamento. Ar negali būti teisinio konflikto tarp reglamento ir Romos pirmojo reglamento? Ir dar vienas klausimas dėl trečiojo pakeitimo, kuris išplečia taikymo sritį reglamento, įtraukiant sutarčių perdavimą. Jeigu teisingai suprantu, taip susiauriname Romos pirmojo reglamento veikimą šią prasme. Taigi apie tai buvo mano klausimai. I must, I must... Ačiū labai. Turiu pripažinti, kad e, man nepavyko susirasti pranešimo, niekur jis nėra paskelbtas. Tad negaliu atsakyti klausimą dėl skolininkų neįtraukimo. Dėl kitų dviejų klausimų pabandysiu pristatyti mūsų poziciją. Kodėl didesnis lankstumas, kalbant apie pavertimą vertybiniais popieriais, Manome, kad mm, visų pirma todėl, kad šis pasiūlymas skirtas būtent trečiosioms šalims, taigi mm, e, reikia pirmiausia e, vadovautis, mm, atsižvelgti į e, skundą priskiriančių asmenų, tai yra reikalavim priskiriančių asmenų gyvenamąją vietą ir būtent tai yra pagrindinė taisyklė ir būtent į priskiriančiuosius asmenys atsižvelgiama, kurie yra rezidentai. Kitas klausimas susijęs su finansų rinkomis. Šiuo metu pavartimas vertybiniais popieriais e, vyksta e, didžiuosiuose bankuose, didžiuosiuose finansų įstaigose ir vertimo vertybiniais popieriais e, sandoriai vykdomi taip, kad e, būtent e, priskiriamo reikalavimo šalies teisės aktai taikytini tokiais atvejais ir tie didieji bankai per juos priskiriančios šalis ir šalis, kuriuoms priskiriami reikalavimai, tarėsi su skolininkais ir e, susitarė dėl taikytinos teisės sandoriai vykdomi taip, kad e, visi skolininkai, visi reikalavimai, kurie yra priskirti, um, turi būti reglamentuojami pagal tą pačią teisę. Kai e, veiklos vykdytojas yra mažesnis, jis negali to užtikrinti. Ir e, komisija turėjo e, rinktis ar teikti pasiūlymą, ar jo visiškai neteikti, nes finansų įstaigos labai tam priešinosi. Ir Kalbėtume apie tai, kad turėtų būti tik tai priskirto reikalavimo teisė taikoma e, pavertimo vertybiniais popieriais sandoriams. Nusprendėme e, visų pirma, kad e, turi būti galimybė pasirinkti priskirto reikalavimo teisę. Mes atsižvelgėme į praktiką, kurią taiko didėjai veiklos vykdytojai, bet e, kartu norime užtikrinti, kad ir mažesni veiklos vykdytojai galėtų patekti į vertimo vertybiniais popieriais sandorių rinką. Buvo komisijoje rastas toks kompromisinis sprendimas, e, dėl e, kurios susitarėme jų užtikrinamas ir ta, tam tikras teisingumas. Nusprendėme, kad būtų visai teisinga priskiriančiojo subjekto, kuris yra rezidentas, teisę pasirinkti. Ir norėjome taip pat atsižvelgti į finansų įstaigų interesus, kad dėl šio pasiūlymo e, ne, nebūtų padaryta žala veiklai, kurią vykdo subjektai paverčiantis e, finansinės priemonės vertybiniais popieriais. Ir um, Svarbu, kad e, verčiant versminiais popieriais būtų galima e, šalims pasirinkti priskirto reikalavimo šalies teisę. Mm, galvojame apie tai, kad e, būtų galima palikti šalims spręsti, bet buvo nuspręsta, kad tai galbūt nebūtų geriausias sprendimas, bet yra kompromisinis sprendimas. Taigi taikyti teisės aktai yra pasirenkami. E, kalbant apie sutarčių perleidimą, į šį pasiūlymą tai nepatenka. Pasiūlyme sutarčių perleidimas minimas tik tiek, kiek, kiek tai uh, susijęs su galimybė, kad uh, tarp asmens, kuriam priskiriamas reikalavimas ir kitų šalių gali kilti tam tikras konfliktas. Todėl nusprendėme, kad būtų labai svarbu um, spręsti, uh, kokia teisė tokių konfliktų atveju būtų taikytina. Uh, jeigu reikalavimas priskiriamas pagal įprastinę teisę ir po to kartu su sutartimi perleidžiamas, um, taip gali būti netyčia arba tyčia, taip jau būna. Uh, ir e, gali kilti prioriteto e, konfliktas e, tarp įvairių sandorio šalių, tad pagalvojame, kad turėtume ir tokias situacijas apriepti ir nusprendėme, kad tokiais atvejais trečiosioms šalims būtų irgi taikomos tos įprastinės vertimo vertybiniais popriais taisyklės. Mes nusprendėme, kad neturėtų būti taikomi teisės aktai, kurie taikomi atsiskaitimams arba tarpuskaitai ar kitiems e, aspektams. Tiesiog pagalvojame, kad reikėtų vadovautis nediskrecinėmis e, vertybinių popierių rinkų taisyklėmis. Pane Dalvo, ar gavote atsakymus, kurių tikėjotės? Norėčiau pridurti prie trečiojo pakeitimo, kad um, šio pakeitimo tikslas tiesiog uh, geriau suderinti konstatuojamąją dalį su pagrindinėmis nuostatomis, kurias siūlo komisija. Tik tiek. O tryliktasis pakeitimas. E, jo tikslas užtikrinti, kad taikytina teisė būtų arčiau priskirtų reikalavimų, kad jie dėrėtų su priskirtais reikalavimais. Tokie du pakeitimai siūlomi. Ačiū. Ar turite dar kokiu nors pastabų? Siūlomas terminas pakeitimams teikti yra gegužės 24 diena, vidurdienis. Atrodo, niekas tam neprieštarauja. Ačiū. Normally... Dabar e, tarsi turėtume pereiti prie 20 punkto, bet e, nėra pranešėjų, ponios Gebhardt ir pono Vos. Tai skaitmenio turinio teikimo sutartis, tokia tema. E, tad turime atidėti šį punktą. Todėl uh, um, Toliau 21 punktas subsidiarumas. Čia viskas aišku. Tad dabar turėtume grįžti prie anksčiau praleisto punktų. Tai yra 14 punktas pasikeitimas nuomonėmis dėl e, taisyklių ir e, bendrųjų principų susijusių su kontrolės mechanizmais, e, kuriuos uh, taiko valstybės narės komisijos įgyventinimo įgaliojimams. Pranešėjas ponas Sair, jo nėra, bet aš turiu jo pastabas ir jums leidus galėčiau perskaityti tas pastabas arba galime 15 minučių palaukti pranešėjo. Leidžiate man supažindinti jūsų pastabomis. Gerai. Aš kaip ponas Sair. Uh, jo vardu noriu papasakoti Jums apie komisijos motyvus pateikiant šį pasiūlymą. Tai yra susijęs su komitologijos sistema e, ir glifosato atveju. Komis, remintis komisijos pasiūlymų yra labai daug uh, bylų, ypač susijusių su politiniu požiūriu jautriais klausimais, komitologijos procedūra baigėsi vadinamųjų e, scenarijumi, kai neparengiama jokios nuomonės ir tai yra nepriimtina. Nes e, m, tokiais atvejais komisijai, e, komisija savo nuožiūrą gali priimti gyventinimo aktus arba nuspręsti jų nepriimti. yra konkrečių sričių, e, kurios laikomos politinių pošių jautriomis, kai nepriimame jokio, jokios nuomonės. Ir e, dėl šių sričių komisija nori pateikti e, tam tikrus pakeitimų pasiūlymus, kad būtų galima išvengti tokių atvejų, kai neparengiama jokios nuomonės. Siūlomi keturi pakeitimai. Pirma, siūloma numatyti galimybę surenkti ministrų lygmenių papildomą apeliacinio komiteto posėdį. Antras siūlomas e, e, pakeitimas dėl balsavimo taisyklių metodikos apeliacijų komitete. Trečia, e, balsavimo rezultato atskleidimas. Ketvirta, leidimas komisijai oficialiai perduoti tam tikras bylas, kai apeliacinėme komitete nepriimama jokios nuomonės tarybai, kad ši priimtų neprivalomą nuomonę. Reikėtų apsvarstyti komitologijos procedūros taikymą ir būtų svarbu pažymėti, kad e, nepaisant e, pasiūlymo pagrindimo, komisija e, pati minėjo, kad komitologijos procedūra apskritai, kaip matyti iš patirties, taikoma tinkamai įskyrus mm, tuos keturis pakeitimus. Be tų pakeitimų taip pat turiu paminėti kad kol kas esame gavę Envi, Inta, Ekon, Itre ir Agri komitetų nuomonės. Ir dar laukiame mm, AFKO komitetų nuomonės. E, trys nacionaliniai parlamentai taip pat e, pateikė savo e, nuomonės Prancūzija, Čekija ir Lenkija. Tas nuomonės įsinagrinėsime ir jas atsižvelgsime. E, toks ponos Air pranešimas. Ar e, nariai turi pastabų? Pone Kaufman, prašom. Ja, vielen Dank. Es ist natürlich schade, dass Kollege Schade. Ačiū labai. Gaila, kad ponos Air nėra. Jis e, labai užsijėmęs ir jau gana ilgai užsijėmęs šioje srityje. Glifosatai yra neblogas pavyzdys, kokiu problemu mums kyla. Neįmanoma išvengti visų atvejų, kai e, valstybės narės nenori prisimti atsakomybės ir e, perduoda įgaliojimus komisijai. E, turiu pasakyti, kad komisijos Pasiūlymas e, dėl pakeitimų susijusių su gyvendimo teisės aktais e, yra tikrai geras. Dar nesusipažinau su visomis komitetų nuomonėmis. Jūs minėto AFKO taip pat dar laukiame. Iš esmės siūloma pakeisti balsavimo procedūrą ir Galbūt e, tai būtų tinkamas sprendimas. Taip pat manau, kad būtų gera mintis renkti ministrų lygmenių papildomą apeliacijų komiteto posėdį. Taip pat siūloma užtikrinti didesnį e, skaidrumą susijusi su valstybių narių elgesiu. Manau, kad tai būtų labai svarbu, nes e, visuomeniai e, būtina žinoti apie politinį elgesį, apie tai, kaip e, vyriausybė e, vykdo veiklą, kaip balsuojama dėl įvairių klausimų. Tikrai būtų neteisinga viską patikėti Bruseliui spręsti. Turi būti ir nacionalinis etapas ir manau, kad teisės aktų prieimimo procedūroje tai turi būti uh, aišku. Ypač, e, kai kalbame apie e, tokių didelio masto sprendimus kaip e, glifosatų atvejais. Panas Rodė. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už pristatymą. Jeigu pažvelgtume į šiuos dokumentus, pamatytume, kad jie yra labai techninio pobūdžio, bet šiuose dokumentuose uh, E, taip pat matyti ir panašumų tose problemose, su kuriamis tenka susidurti įvairiose bendruomenėse valstybėse narėse. E, valstybės narės tiesiog e, nežiūri rimtai savo piliečius kaip europiečius. Būtent tai yra problema ir man atrodo absurdiška, kad yra tas mūsų atviras parlamentas, ko gero atviriausias pasaulyje. Ir e, vis tiek žmonės sako, kad nėra jokio skaidrumo, kad viskas daroma už uždarų durų. Kodėl? Todėl, kad taryba visiškai uždara ir neįmanoma e, vykdyti jokios piliečių kontrolės, e, parlamento kontrolės, tad manau, kad būtent šiuo požiūriu reikėtų imtis veiksmų ir manau, kad dauguma man, man pritartų. Uh, Nagrinėdami šią procedūrą, manau, galime visiškai pritarti pranešėjui, e, kurio vardu jūs kalbėjote pirmininkę. Ir e, be to, ponia Kaufman labai teisingai pasisakė. E, aš tik pridursiu, pradėkime darbą, paremkime šį pasiūlymą ir tikiuosi, kad tai bus tik pradžia šio darbo. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš užsidėsiu pranešėjo iš AFKO komiteto kepurę, nes esu pranešėjas AFKO rengiant e, nuomonę. Noriu pasakyti tiesiog, kad mums kyla problema rengiant nuomonę, nes yra skirtumas nuomonių tarp didesnių grupių, kad būtų rastas kompromisas. Tiesiog noriu pasakyti, kad AFKO komitete, taip pat kaip ir čia pasakė kolega ką tik, mes remiame žinoma patį principą, kurį siūlo komisija, kad siekiamtume daugiau lankstumo, e, daugiau skaidrumo. Vienintelis klausimas, kuris man kyla, tiek čia, tiek AFKO komitete, jeigu tikslas yra tinkamas, ar tie žingsniai, kurie siūloma jo siekti, yra tinkami. Pavyzdžiui, perėti prie iki ministro lygio, kai jau yra užblokuotas sprendimas e, valstybių atstovų lygmenių, ar tai ką nors pridės, jeigu e, perklėsime aukštesnį lygį. Aš manau, kad galėtume ieškoti veiksmingesnio sprendimo, kurio nebūtų pakeistamas, pakeičiamas tam tikras arbitras kitų arbitrų, nes e, juk ir komisija galėtų spręsti, ar valstybės narės nesugeba suformuoti daugumos. Ir kai kalbame apie svarbius dalykus, tai sveikatą, dalykus susijusius žmonių gyvenimo, jeigu valstybės nesugeba suformuoti daugumos, komisija neturėti teisės e, e, tuomet e, autorizuoti produktą. Jeigu valstybės narės nesugeba nuspręsti, tai nebūtų leidžiamas toks produktas. Galbūt galėtume apie tai padiskutuoti. Čia klausimas ne dėl nuomonių skirtumo, dėl e, ko nors tiesiog. E, tiesiog galima būtų siūlyti variantą, kad komisija neturėtų teisės išduoti leidimą produktui, jeigu nėra niekas nepateikęs nuomonės. Ar komisija norėtų dar pakomentuoti, prašom. Ačiū pirminkė. E, dėkuoju už bendras teigiamas pastabas. E, noriu trumpai sureaguoti į AFKO komiteto atstovo pastabą. Mes dalyvavome diskusijose ir AFKO komitete ir tik norėčiau priminti, kad e, žinoma, tai priešinga komitologijos reglamento logikai, e, pagal e, kurią e, reikia daugumos, kad nebūtų priimtas gyvendinimo teisės aktas. Ir žinoma, tai turės poveikį įprastam gyvendimo teisės aktų pobūdžiui ir tikslui, tai yra užtikrinti sklandų pagrindinio teisės akto įgyvendinimą. Ir tas politikos pasirinkimas daromas jau pagrindinėme teisės akte. E, jūs darote tai, tą politinį pasirinkimą mm, kaip e, teisės aktų leidėjas ir nebeturi būti reikalo grįžti prie tokių esminių dalykų ir e, rinktis vėliau. Tai turi būti padaryta dar pagrindinėme teisės akte. Ačiū. Dėkuoju. Dabar vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, tai pranešti, kad mūsų kitas posėdis e, vyks e, Briuselėje, birželio 20-21 dienomis, trečiadienį, ketvirtadienį. E, kol kas tiek, taip pat yra numatytas koordinatorių posėdis 17 val. 5 val. po pietų. Prašome atvykti laiku. Žinau, kad ponas Fos skubės. Taigi po valandos vėl sustiksime.